и все. Good morning, good morning, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Labas rytas, gerbiami kolegos. Jau patys tropiausi kolegos susirinko į mūsų posėdį nuoširdžiai sveikinuosi su jumis ir taip pat nuoširdžiai sveikinuosi su ponu Dukatel. Tikiuosi, kad teisingai ištariau jūsų pavardę. Ponas Dukatel atvyko iš komisijos. Pirmasis mūsų šiandieninės darbo tvarkės punktas yra 13 punktas naujos Europos skaitmeninės darbo tvarkės apibrėžimas. Taigi norėčiau pasiūlyti, kad pirmiausia, mums e, šį pranešimą pristatytų komisijos atstovas, Ir kaip visą laiką aš norėčiau jūsų paprašyti, kad vėliau kiek įmanoma trumpiau kalbėtumėte, kad spėtume visą darbo tvarkį išnagrinėti iki pietų. Taigi, ponė Dukatel, suteikiu Jums žodį, prašau. Okay, thank you, Mr. President. Ačiū ponė pirmininkė, ačiū už tai, kad pakvietėt mane į šį posėdį. Aš kiek galėdamas e, pasistengsiu pateikti informacijos apie pažangą pasiektą formuojant e, naują Europos skaitmeninę darbo tvarkę. Kaip jūs žinot, ponas Barozo e, skaitmeninę darbo tvarkę įtraukė kaip vieną elementų į 2020 m. Europos E, viziją ir apie tai jis kalbėjo, kai pristatinėjo politikos svarbiausias kryptis. Ir pristatinėdamas jis pasakė, kad naujoji komisija renks ir plėtos Europos skaitmeninę darbo tvarkę ir kartu pateikdama tikslinius e, teisės e, aktų ir kitokių priemonių pasiūlymus, tam, kad būtų galima skatinti, skatinti investicijas į internetą ir panašiai. Kadangi e, mūsų ekonomikos vis labiau darosi priklausomos nuo interneto paslaugų, tai dar kitas dalykas labai svarbus yra užtikrinti interneto saugą. Na ir praėjusią savaitę, lapkričio 24-ąją, komisija priėmė konsultavimosi dokumentą skirtą būtent ES 2020-ieji. Ir ten aiškiai atsispindi skaitmeninė darbo tvarkė. Ypač tas temas rasit tos ten, kur kalbama apie bendrąją rinką, kur pereima prie e, plačiai juošio greitojo ryšio. Be to pabrėžiama e, ekonomika priklausoma nuo interneto, kaip e, būtent tokia vieta, tam, kad būtų galima užtikrinti veiksmingesnį valdymą tam, kad taip pat gyventojai galėtų geriau pasinaudoti žodžio ir kitomis laisvėmis. Na ir dabar tas dokumentas pateiktas konsultavimuisi iki ateinančių metų sausio 15 dienos. Ir komisija iš ties sparčiai padirbės tam, kad e, parengtų jau galutinę dokumento redakciją ateinančiai pavasario vadovų tarybai. Dabar mūsų akimis tas darbas, kurį mes jau nuveikėm nuo praėjusių metų, ypač šiais metais, iš, iš būtent skaitmeninės visuomenės žiniasklaidos perspektyvos, turiu pasakyti, kad iš ties labai sveikinam, e, kad e, sukurta tokia skaitme, Europos skaitmeninė darbo tvarkė, kuri šiaip jau e, plati tema Be to, su tuo buvo susijęs tam tikras kitas darbas, tyrimai buvo atlikti, vieš, vieš, viešas pasikonsultavimas. O dabar tiesiog, tiesiog pristatysiu svarbiausius viešųjų e, konsultavimuose rezultatus. Tai yra buvo nuo rūpjūčio iki porą mėnesių ir buvo atsakyta virš šimtą, maždaug 150 e, atsakymų raštų pateik, pateikta į mūsų klausimynus. Mes dabar tebe tvarkom, apdorojam atsakymų rezultatus ir ateinančias savaitės ketinam paskelbti konsultavimuose rezultatus. Tačiau jau dabar galiu, galiu pateikti keletą minčių ir ypač Ypač atkreipsiu dėmesį į kiekybinius rezultatus. Ger, gera žinia. E, gera žinia mūsų manimų yra ta, kad 92 procentai visų atsakiusiųjų į klausimus mane, kad skaitmeninė darbo tvarkė iš tikrųjų labai svarbi, turint galvoje būsimąją ūkio augimo ir užimtumo strategiją ir darbo tvarkę. Ir toliau mes paprašėm e, nustatyti atskirų temų prioritetus. Ir ypač didelį, didelio prioriteto susilaukė grei, greitai juostis ryšys, e, interneto e, tinklai ir panašiai. Kitas dalykas tai e, dėmesys informacijos technologijos, technologijų tyrimui ir inovacijoms. Toliau dar buvo viena tema ir tarp septynių temų ketvirtoje vietoje nustatėm, kad buvo klausimai e, susiję su perėjimu prie, tokios, prie tokio ūkio, kuris mažai priklausytų nuo iškastinio kūro. Dabar rezultatai įvairuoja, e, priklausomai nuo to, ar organizacijos atsakė, ar privatus asmenys. E, individualūs e, atsakymai sudarė maždaug 65 procentus visų gautų atsakymų. Ir atskiri individai e, daugiau dėmesio skyrė vartotojų teisėms, gyvenimo kokybėms, o organizacijų atsakymai rodo, kad jo, joms daugiau rūpi inform, tai yra tyri, mokslinis tyrimas, inovacijos, darbo vietų kūrimas. Toliau. Dabar naujojoje strategijoje vėlgi e, pirmiausia atskiri individai daugiausia dėmesio skiria vartotojų teisėms, o organizacijos daugiausia dėmesio e, skiria programų konkrečiam sukūrimui, tokių programų sukūrimui, kurias būtų galima ilgainiui įvertinti ir šiaip jau panaudoti konkretiems tikslams. Dabar atvirumo klausimas, skaidrumo klausimas. Tai 90 procentų visų atsakiusiųjų pasisakė už e, interneto paslaugų atvirumą. Būtent tas atvirumas buvo labai svarbus dalykas. Ir tai, kad 90 procentų už tai pasisakė, tai tiesiog čia ne vien tik tai individualūs, e, individualūs asmenys, bet ir organizacijos. Toliau investicijos į tinklus, į, į inf, infrastruktūras. Tai mūsų klausimas buvo, ar, ar taip pat dėl, dėl viešųjų investicijų e, vietos būtent investicijose tokioje srityje. Tai 89 procentai pasisakė už tai, kad reikėtų sukurti sinergijos efektą, kartu įtraukiant į šitą procesą viešai sektorių, kad jam tektų svarbiausias vaidmuo. Toliau skaitmeninės darbo tvarkės turinys irgi buvo klausimas dėl to. Ir ką mes nustatėm? Tai 79 procentai respondentų pasisakė už tokį skaitmeninį kontekstą tai yra turinį, kuris būtų saveikus, kuris dėrėtų įvairioms e, platformoms ir, ta, e, ir tai buvo siejama taip pat su vartotojų teisėmis. Dabar kiti vartotojų teisų aspektai, antai e, paslaugų neutralumas, universalumas ir kiti dalykai, tai ką mes nustatėm, 75 procentai respondentų norėjo, kad e, būtent tai būtų paremta konkrečių teisinių pagrindų. E, ir kartu pas, buvo pasisakyta e, už teisės aktų derinimą Europos lygių ir dar apie 40 procentų pasisakė už tai, kad turėtų būti numatytas aiškus teisinis pagrindas, nacionaliniai įstatymai ar, kas, ar panašiai. Toliau įdomus dalykas, klausimai susiję Tai yra kiti klausimai, vėlgi e, buvo susiję su e, mokslinių tyrimų e, informacijų technologijų srityje. E, Tai e, buvo atkreiptas dėmesys į energetikos aplinkosaugos, sveikatos, mokslo ir, mokslo ir švietimo technologijoms e, buvo skirtas didžiausias dėmesys. Toliau buvo paklausėm, kokios sritis yra strategiškai svarbiausios. Tai atsakyta buvo energetika, aplinkosauga, moks, mokslas, tyrimas, moksliniai tyrimai, kultūra. Tačiau kitos temos kurias šiaip jau iki šiol, kurias nebuvo laikomos svarbios, pasirodė vis dėlto rūpi. Ir, ir čia. Ir, ir, ir be to buvo paminėti taip pat mm, makro ir nano technologijų svarba. Apskritai, ką galima pasakyti, kad Europa turėtų vis dėlto integruoti politikos įrankius, daugiau turėtų investuoti į mokslinį tyrimą, inovacijas. Ir be to reikėtų, reikėtų matyt darytis taip pat lėšų iš mokslinio ir tyrimo bei kitų struktūrinių fondų tam, kad būtų galima būtent e, pasiekti to, ką, ką, ką, ką minėjau. 42 procentai atsakiusiųjų norėjo, kad e, tam, kad būtų galima sukurti geresnius inovacijų ir mokslinių tyrimų pagrindus, e, e, ūkio augimo pagrindus, tam reikėtų arba konkrečių teisės aktų, arba, arba švelnių tam tikrų um, um, nuostatų. Dabar apibendrinsiu. Apibendrinsiu tuos viešųjų konsultavimuose re, rezultatus. Uh, dėl viešųjų paslaugų e, internetu, tai anksčiau strategijose daug dėmesio buvo skiriama elektroninėms vyriausybėms ir toliau ta kryp, tai krypčiai ir toliau pritarta, o 73 procentai atsakiusiųjų sakė, kad viena svarbiausių sričių, kurioje dar reikia padirbėti, susijusi su paslaugų, tokių elektroninių paslaugų skaidrumu. Ir panašus skaičius atsakiusiųjų sakė, kad e, taip pat e, tą informaciją, prie kurios galima prieiti, taip pat reikia ir vartotojų, naudotojų kontrolės. Buvo taip pat nerimaujama dėl e, asmeninių duomenų piknaudžiavimo arba dėl to, kad vyriausybinės ar kitokios institucijos, viešosios institucijos gali, tai yra per daug pasinaudoja asmeniniais duomenimis. Ir pagaliau paskutinė tema pereimas prie tokio e, ūkio, kuris būtų mažiau priklausomas nuo iškastinio kūro. Tai čia nustatėm štai ką, kad daug, e, ats, daug buvo atsakymų į šio klausimino dalies klausimus. Ir čia didžiausias susirūpinimas buvo tarp tų asmenų, kurie šiaip jau, tai yra tokie e, asmenų ir taip pat e, organizacijų, kuriems e, rūpi alternatyvūs verslo modeliai. Ir būtent šiuose srityse buvo pasakyta, kad reikėtų daugiau dėmesio skirti privalomam, privalomam ataskaitų teikimui, taip pat teisės aktų prieimimui. Tad toliau, kas bus daroma kol kas dar šiaip jau sunku pasakyti, kokią kryptim toliau mes e, e, dirbsim, toliau plėtuodami šitą skaitmeninę darbo atvarkę, bet dabar jau galiu pasakyti, kad aišku, kad mes į, į tolimesnį darbą e, įtrauksim, įtrauksim būtent viešųjų konsultavimus rezultatus ir taip pat e, pasinaudosim tuo lapkričio 24-osios dokumentu, jis galbūt bus ir paviešintas kartu su būtent ES 2020 vizijos dokumentu. Ir ateinančiais metais mes jau priimsim e, naujos Europos skaitmeninės darbo atverkės strategiją. Ta tiek, ačiū už Jūsų dėmesį. Dėkoju už suteiktą informaciją iš pradžių suteiksiu žodį poniai Delkastė, ji yra mūsų pranešėja šio klausimu, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju ir komisijos atstovai už tai, kad atvykote šiandieną į mūsų posėdį ir tam, kad galime pakalbėti apie Europos skaitminė strategija. Na, yra visi išaišku, kad dabar, dėl dabartinių aplinkybių Tai yra, kad reikia patvirtinti komisarus, tai bus skirstami portfeliai, tai labai svarbu, kad būtų skiriamas rytis dėmesys ir skaitiniai strategijai. Na ir ši skaitminė strategija greičiausiai yra pagrindinė strategija, kuri bus siūloma e, Europos parlamentui ir kitoms institucijams per šią kadenciją. Na, labai gera aplinkybė yra tai, jog daugelį sričių žengiama tą pačią linkmę. Tai yra bandoma nustatyti skaitmeninį tvarkaraštį ES. Privačios institucijos tai jau padarė, tai padarė ir Švedija, kaip pirmininkaujantis šalis. Na ir šios darbus ketina tęsti ir Ispanija savo pirmininkavimo metu, tai ketina daryti ir komisija. Na, džiugu ir tai, jog ir parlamentas taip pat ketina priimti sprendimą parengti pranešimą savo iniciatyvą skirtą šiam klausimui. Taigi rengiamas pirmasis pranešimo projektas, aš esu pranešėja ir greičiausiai sausio pradžioje galėsime jau aptarti projektą. Ir tai iš tikrųjų labai savalaikis dalykas, juolab, kad komisija ketina parengti komunikatą dėl skaitmeninės e, darbo atvarkės. Ir jau tuo metu, kai ta darbo, tas komunikatas bus parengtas, mes turėsime parengę savo pranešimą ir tokiu būdu komisija galės atsižvelgti į mūsų nuomonę ir tai bus naudingas. Na ir parlamentas kitaip nei kitos institucijos galės diskusijose dėl strategijos pareikšti savo mintis. Na, na, parlamentas, komisija, institucijos, privačios institucijos visą tai daro, kadangi visi suprantame, jog būtina vystyti atvirą ir konkurencingą skaitmeninę rinką, nes kitaip tikrai atsiliktume. Na ir galvojant apie uh, parlamento nuomonę, tai skaitmeninė strategija yra esminis dalykas. Ir atspirties taškas, kalbant apie šią strategiją, yra revoliucija ryšių srityje, nes ryšiai vyksta skaitmeniniu būdu. Ir, ir Ir tokiu būdu visi gyventojai, visi žmonės gal, turi galėti dalyvauti skaitminėje rinkoje, nes kitaip rezultatas bus prastas. Ir todėl uh, reikia kurti tokias skaitmeninės technologijas tam, kad visas pasaulis galėtų dalyvauti, nes nepakaks, jeigu vien tik tais elitas turės reikalingas žinias. Labai svarbu, kad visi gyventojai galėtų dalyvauti. Ir tai yra atspirties taškas visai kuriamai strategijai. Ir aš šiuo metu rengiu pranešimo projektą, kurį pateiksiu sausio mėnesį. Na, na, norėtųsi gauti informaciją apie rezultatus tos analizės, kurią minėjo komisijos atstovas. Ir atsižvelgiant į turimus laikotarpius, atsižvelgiant į turimus dalinius rezultatus, tai tikrai būtų naudinga gauti inf komisijos minėtą uh, informaciją. Taigi, pradedame diskusiją dėl svarbaus dalyko, todėl labai svarbu nustatyti tinkamai tikslus ir strategijas, nes tai bus svarbus postumis mūsų ūkio ateityje. Dėkoju toliau ponas Kafin. Much, Dėkoju, pane pirmininkė. Aš savo ruoštų taip pat norėčiau pasveikinti komisijos subrengtą ataskaitą kuri šiandien bus pristatyta Europos konkurencingumo taryboje. Ir manau, kad per pastaraisiais metais komunikatai skirti informacinių technologijų vystimuisi buvo prioritetiniai Europos Sąjungai. Nors vėlgi, man rodos, ta ataskaita per nelik optimistiška, tai paaiškinsiu kodėl. Galbūt Todėl, kad kai kalbame apie kitus pasaulio regionus, tai ES nėra visiškas lyderis. Mes turime uh, daug pasiekimų, bet mes nekalbame apie tai, ką pasiekė kitas pasaulis. Ir jeigu mes palygintume pasiekimus ir rezultatus, tai pastebėsime, kad nežiūrint labai teigiamų žingsnių, kuriuos mes žengėme per pastruosius penkerius metus, tai pastebėsime, kad vis dėlto atsiliekame nuo kitų lyderiaujančių pasaulio regionų. Na, norėtųsi, kad Europos skaitmeninis tvarkaraštis ar darbotvarkė būtų ambicingesnė, platesnė užmojo. Ir ji turėtų būti daug uh, konkretesnė ir turėtų būti nustatyti konkretesni tikslai bei įsipareigojimai. Pateiksiu keletą pavyzdžių, iliustruojančių tai, ko mes pageidautume e, būsimas vystant informacinės techno, ir komunikacijų technologijas Europoje ateityje. Ataskaitoje nurodyta, jog E, kad vis daugėja vartotojų Europos Sąjunga. 2006 metais 43 procentai naudojo, dabar 56. Taigi, taigi yra pažangos, tačiau vis dėlto nepakankamai žmonių Europoje naudojasi internetu. Galbūt prieiga yra platesnė negu kitose pasaulio regionuose, tačiau trūksta dinamikos. Ir jeigu mes ir toliau tęsime viską taip kaip likščiol, tai mes ateitie atsiliksime nuo kitų augančių rinkų. Toliau, jūs kalbate apie plačią juostę prieigą ir matuojate viską megabitais per sekundę. Na, sakyčiau, tai gan žemas slengstis galvojant apie pasaulinį lygį. Pateiksiu pavyzdį iš Bulgarijos, mano šalies. Na, pusė interneto vartotojų naudoja daugiau 100 megabaitų per sekundę ir turime tokių vartotojų, kurie naudoja vieno gigagaito per sekundę greitį. Na ir sakyčiau, e, didinant spartą padaugėjo vartotojai daugumai Europos Sąjungoje, tai yra, manau, techniškai pasiekti, tačiau tai yra pernelik brangu. Ir jeigu mes kalbame apie prieigą prie didelio lėspartos interneto, tai pamatysime, kad tenka dar daug padaryti mažinant prieigos kainą. Taip pat kalbame apie stik, uh, stiklo pluoštą, nežinau, optinį pluoštą ir panašiai naudojama. Na, yra valstybių narių ES, kur toks optinis tinklas jau yra labai gerai išvystytas, tačiau visą ES negalima teikti, kad pasiekime labai daug. Ir jeigu, jeigu mes nepasinaudosime moderniamis duomenų perdavimo priemonėmis, tai vėlgi atsiliksime ateityje. Na, neseniai, pastaruoju metu, be kitako ir parlamente, vyko įdomių diskusijų apie tai, kaip naudotis e, interneto tinklo produktais, be kito ko taip vadinamais socialiniais tinklais. Jeigu mes pažiūrėsime Skype, vieną iš jų, iš kitos pusės turime, turime Google, Twitter, Facebook, YouTube. Visi jie buvo sukurti uh, Junktinės Amerikos valstijas ir dabar visi jie pasiekė Europą. Aš nemanau, kad galime didžiuotis tuo, kad uh, čia turime daug naujovių interneto srityje. Mes turime dar daug padirbėti, e, skatindami atvirą prieigą prie interneto. Ir manau, kad minėtoje ataskaitoje, kur tai yra pranešime, kuris bus parengtas e, parlamente, bus kalbama ir apie atitinkamus reglamentuojančius teisės aktus. Uh, Mes e, jau turėjome diskusijų, pavyzdžiui, dėl Google e, bibliotekų, taip pat e, žinių turinio, kaip pavyzdžiui, kaip žiniasklaida naudosi Google informacijai pateikti. Mes žinome, kaip JAV elgiamasi su uh, žinia, interneto žiniasklaidos operatoriais bei prieiga prie interneto ir kalbant apie visą tai turime veikti labai greitai. Jeigu mes nebūsime pakankamai greiti, tai tuomet e, atsitiks taip, kad uh, Europos interneto leidėjai ir žiniasklaida bus netokie konkurencingi kaip JAV. Taigi mes nenorime priboti naudojimus internetus, uh, Tačiau siekdami užtikrinti įstatymą laikymasi, bet priešingai turėtume pasinaudoti interneto priemonėmis tam, kad įstatymų būtų laikomasi. Pavyzdžiui, jeigu mes norime kovoti su vaikų uh, pornografija internete, tai turim teisės aktai egzistuoja, tačiau reikia pagalvoti, kaip juos tinkamai įgyvendinti. Taip pat reikėtų pagalvoti, kaip galima būti pas suderinti interneto naudotojo operatorių teisės su įsipareigojimais. Komisija kėlė labai įdomią mintį dėl uh, internetinės saugos koordinatoriaus posto įsteigimo Europoje. Pietų Korejoje, Japonijoje tokios pareigybės jau egzistuoja ir štai toks pareigūnas turėtų rūpintis tuo, jog interneto aplinka vartotojams ir verslai būtų saugi. Pone pirminkė, tai galbūt tema, dėl kurios verta būtų parengti pranešimą mūsų komitete, pavyzdžiui, interneto saugos. Nes Manau, kad tokiu būdu tikrai padaugėtų interneto daug vartotojų tiek iš verslo, tiek ir kitų. Taigi, kai mes kalbame apie mūsų ateities tikslus ir užduotis interneto kontekste, tai čia tikrai reikėtų padirbėti daugiau nei per pastarosius penkerius metus. Dėkoju. Jūs iš tiesų uždavėte labai daug klausimų. Pone Dukatelį, galbūt jūs galėtumėte juos atsakyti, prašau. Uh, much, um, all... Labai ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, ponios Pilar dėl Kastijo klausimai. Taip, mes iš tikrųjų e, žinom ir atsižvelgiam į darbą, kurį kurį, kurį atlieka parlamentas, taryba, kitos organizacijos. Ir kita vertus labai šiaip jau sunku e, visada žiūrėti, kas daroma, nes tam reikėtų dar atskir, tai būtų atskiras dar, darbas. Uh, O šiaip jau labai ačiū e, Švedijai, pirmininkaujančiai valstybei, kuri rugsėjį parengė e, dokumentą dėl žaliosios technologijos ir mes su, su būtent Švedija glaudžiai e, dirbom ir taip pat be abejo, kiek išgalėdami stengsimės glaudžiai dirbti ir su jumis, rengdami ataskaitas ar kitus dokumentus, kurių reikės rengiant šitą skaitmeninę darbo tvarkę. Dėl naujų prioritetų tai dabar sunku mums pasakyti, kokie prioritetai atsispindės toje skaitmeninėje darbo tvarkėje. Dėl to spręs politikai. Tačiau manyčiau, kad reikės, taip bus kalbama apie įgūdžius, kurių reikės ir profesinėme gyvenime, bet kartu ir tokie bendrieji įgūdžiai, tiesiog kurių reikės žmonėms, tam, organizacijoms tam, kad jie galėtų visavertiškai dalyvauti informacinėje visuomenėje, skaitmeninėje visuomenėje. Tad mes dabar šiaip jau ypač daug dėmesio skiriam e, jaunimo, jaunoms, jaunų gyventojų darbo, tai yra grupėms, bet kartu nepamirštam ir senyvo amžiaus žmonių. E, pastarasis e, dalykas šiaip jau ne, gal nesusilaukė deramo dėmesio, bet šiaip ir taip užimtumo uh, strategijų kontekste e, jis darysi svarbus. Dabar dėl antrojo pasisakymo, dėl tarptautinės mūsų pozicijos. Jeigu dabar pamanyt, pa, pažiūrėtume, kiek, kiek, kiek, nu, kiek yra naudotojų, besinaudojančių interneto paslaugomis ir palygintume su JAV, tai iš tikrųjų 80-90 procentų naudotojų JAV e, faktiškai turi prieigą prie interneto, jaunesnėje e, kaip 25 metų. Ir galbūt ta, toji aplinkybė susijusi su tuo, kad e, JAV gyventojai šiaip jau buvo senyvo amžiaus gyventojai turi, tai yra turi didesnio išsilavinimo, o to reikia tam, kad galėtum tinkamai naudotis internetu. Ir todėl iš ties tas skaičius gyventojų besinaudojančių internetu yra didesnis. Jūs teisus, taip, reikia lyginti skaičius. E, nes jeigu mes, bet kita vertus, neužtenka vien tik tai lyginti, reikia suvokti taip pat ir skirtumų priežastis. Kitas klausimas buvo Web 2.0 bendrovių e, Europoje skaičius. Čia svarbiausias dalykas e, ir didžiausia kliūtis Europoje yra ta, kad Mes turim 27 įvairiausius reglamentavimo režimus, nuostatos yra labai išsifragmentavusios, tai įvairios nuostatos, kurios reglamentuoja balso internetą ir visokias kitokias paslaugas. Ir, ir todėl tikrai ta aplinka labai skiriasi. Ir viso to rezultatas, kad e, jeigu, sakykime, pradedi e, interneto paslaugų bendrovę, tai galbūt sėkmingai gali veikti Bulgarijoje, tačiau to, tokios pat sėkmės nepasieksi kitoje Europos e, šalyje, kadangi bus skirtinga teisinė aplinka. Tuo tarpu, kai JAV iš karto tau garantuota 300 milijonų vartotojų rinka. Ta pati būtų galima pasakyti ir apie mobilųjį internetą. Šiaip jau iš tradicijos e, Europoje išties mobiliojo ryšio paslaugos tikrai buvo labai stiprios. O dabar kitas e, žingsnis, tai tuos paslaugos daugiausia bus grindžiamos bevėlių ryšių, antai du trečdaliai tokių, e, tokių prie, prie, prietaisų jau, jau yra bevėliai. Dabar Google, e, e, jūsų paminėtas klausimas. Ir čia įdomu, kad Europa lenkia Junktinės Amerikos valstijas, nes Europoje mes iš tikrųjų turim geresnės informacijos, kur, kur ieškoti apie vienokią ar kitokią vartotojų teisę. Tad manytume mes ir šioje srityje galim šiaip jau ir toliau lenkti JAV jeigu tik tai mes, aišku, sutarsim dėl tam tikrų svarbiausių principų ir sutarsim dėl tokių bibliotekų savotiškų duomenų bankų e, kaupim, sudarimo ir, ir jų tvarkymo. Toliau, dėl reglamentavimo, to susifragmentavimo Europoje. Tai iš tikrųjų, iš tikrųjų dabar jau atliekamas tyrimas, kuriame įvertinami visi e, bendrijos e, nacionaliniai teisės aktai reglamentuojantis skaitmeninę aplinką ir mes be abejo pranešim apie šito tyrimo rezultatus, bet šiaip ar taip šioje srityje irgi reikia daug ką nuveikti dar. Uh, Interneto saugumas yra irgi tokia labai svarbi tema. Nepamirškim, yra tarptautinė e, interneto saugos konvencija, kurią e, ratifikavo tik tai 18 ES šalių ir tik kelios e, įdėgė šitą konvenciją. Tad iš tikrųjų čia ne, ne, ne, nereikia betodariškai kurti naujų taisyklių, reikia pasinaudoti egzistuojančiomis. Dėkoju ir baigiame diskusiją dėl šio darbo tvarkės punkto, nes daugiau norinčių pasisakyti nėra. Pone Del Kastilija jau atkreipė dėmesį, kad sausio mėnesį gausime pranešimą. Tada matyt mes iškart pradėsime diskusijas dėl pranešimo, nes, nes tas numatytas laikas sausio 11 dieną e, pranešimo aptarimui tikriausiai e, bus skirtas komisarų klausimams, taigi mes turėsime sausio mėnesį paskubėti išnagrinėti pranešimą. E, o dabar skelbiu kitą darbo tvarkės punktą. Dėkoju mūsų svečiui. Kol kas negaliu paskelbti kito darbo tvarkės punkto, nes kolegės Valjan nėra salėje. Ji ateina, kaip tik ateina. Gerai, tai galbūt padarome trumpą pertraukėlę, minutės pertraukėlę, prašau nepabėkite, nes to jau pat tęsime darbą. Gerbiami kolegos, tęsėme posėdį. Uh, uh, yes. Okay. Labą dieną dar kartą. Toliau tęsėme posėdį, tęsėme darbą pagal darbo tvarkę. 14 punktas - energetikos infrastruktūros investiciniai projektai Europos bendrijoje. Kolegė Valjan yra pranešėja, jai suteiksiu žodį, prašau. Uh, you, morning, Ačiū ponė pirmininkė, labas rytas kolegus. Kalbėsiu trumpai, kadangi mm, pranešimo projektą ir aiškinamąjį memorandumą matėt ir ten išdėstyta mano pozicija. O šiaip atsakysiu mielai į jūsų pastabas, klausimus, o dabar norėčiau paminėti keletą dalykų, kurie, mano manimu, turėtų būti toliau aptariami kartu su komis, komi, komisija ir šešėlinių pranešėjų. Mes šiuo reglamentu neturėtume didinti administracinės naštos. Kaip tik todėl, mano manimu, komisija aiškiau turėtų nustatyti, kaip derinti šio reglamento pranešimo prievolę su kitų reglamentų atsiskaitimo prievolė. Tai galima padaryti e, įgyvendinimo reglamente. Tačiau vėlgi aš pateikiau pasiūlymą, kad ta, būtent tas atsiskaitimo e, apibūdinimas būtų aiš, aiškesnis. Be to, mes turėtume aiškiau išdėstyti E, išdėstyti būtent reikalavimus įmonėms teikti informaciją, kad būtų galima sumažinti administracinę naštą, tai kol kas dar neaiškiai suformuluota, nors šiaip jau aiškinamajame memorandume tai paminėta, tačiau mes norėtume geriau suvokti argumentus. Be to, buvo kalbama apie informacijos konfidencialumą, ypač komerciškai jautrį informaciją. Aš irgi pateikiau tam tikrų e, pasiūlymų, o man šiaip jau svarbu štai kas. Svarbu, kad komisija neutraliai tvarkytų informaciją. Maničiau, tai svarbu visiems, kurie, kur, kuriuos veiks šis reglamentas vienai par kitaip. Dabar vienas dalykas, pla, apie planuotas investicijas reikėtų pranešti, bet kita vertus, jeigu informacija, gali būti, kad informacija nepatikima dėl to, gali būti uh, Taip pat gali pasikeisti aplinkybės ir projektas iš vis gali būti neįgyvendinamas. Ir todėl aš irgi paminėjau tą klausimą, konkrečiai devintame pakeitimo pasiūlyme norėčiau išgirsti jūsų nuomonę. Dėl pranešamų projektų sąrašo antai e, dujų, dujofikavimo, gamtinių dujų, projektų ir pajėgumų, taip pat tam tikrų slengščių, kai reikia, reikia pranešinėti apie kitokios rūšės investicijas. Tai čia norėčiau pabrėžti vieną institucinį ir teisinį dalyką. Kaip žinot, dabar jau įsigaliojus Lisabonos sutarčiai atsirado naujas 194 straipsnis, kuriame konkrečiai kalbama apie bendrijos e, energetikos politiką ir dabar jau bendro sprendimo procedūra, klausimai, sprendimai priimami. Komisija sakė, kad labai svarbu šiaip jau gauti bendrą vaizdą visų, visų investicijų bendryjoje. Uh, Tai yra tuos politikos, energetikos politikos ramščiai. Strasbūrė beje tai irgi buvo pasakyta ir, ir, ir man buvo patvirtinta, kad ir šis reglamentas bus priimtas bendro sprendimo procedūra. Todėl aš pateikiau siūlymą pakeisti teisinį pagrindą, bet reikia dar išgirsti teisės tarnybos nuomonę. Ir tuo pakeitimu aš norėjau užtikrinti teisinį apibrieštumą ir tai, kad e, Europos parlamento prerogatyvų būtų laikomasi. Ta proga aš išsiunčiau komisijai ir generaliniam direktoratui laišką, ačiū. Na ir dabar mielai išklausysiu jūsų kolegos nuomonių. Dėkoju. Galite būti tikra, kad tas laiškas bus parašytas, nes iš tiesų yra sunku suvokti, kodėl įvyko tam tikri pakeitimai, procedūra pasikeitė ne, ir buvo netokia, kokia e, buvo numatyta. Du kolegos noriu pasakyti, iš pradžių ponas Balšo. Dėkoju, ponė pirmininkė. Perskaičiau aiškinamąją dalį ir patį projektą ir nenorėčiau dabar nagrinėti e, pakeitimus nes manau, kad jie yra puikūs patikslinimai, tačiau norėčiau paminėti dvi sritis, dėl kurių aš abejoju. Ir nežinau, ar tos nuostatos, kurios atsispindi šiame dokumente, yra e, teisingos. Mes negalime abejoti tuo, kad yra konkurencija ir čia mes kalbame apie energijos rinkas, kurias reglamentuoja rink, E, konkurenciją ir kalbu apie pirmąjį pakeitimą. E, tokio pakeitimo tikslas negali reikšti kišimosi į rinkos veikimą. Taigi, kokiuose sritise mes norime išvengti tokio, tokių intervencijų, intervencijų, jeigu mes, pavyzdžiui, kalbame apie elektroninius e, garso aparatus. Ir jeigu mes e, iškraipysime rinką, tai aišku, tai įtakos vartotoje, tačiau kita vertus tai negalima. E, palyginti su ta situacija, kokia atsirastų, jeigu iškraipytumėme rinką energetikos rytyje. Šiuo metu mes išgyvename finansų ir ekonominę krizę, kuri sukėlė didelę, e, didelę žalą realiai ekonomikai, taigi turi būti galimybė įsikišti į rinką, o energi, energetikos infrastruktūra yra e, kaip e, yra tam tikras ciklas, nuo kurio priklausomi visi žmonės. Tačiau e, nemanau, ar, e, ar tikslinga būtų atsisakyti bet kokios galimybės bendryjei kištis į rinkos funkcionavimą. E, manau, kad tai būtų labai pavojinga, ypač e, mums tą parodė ir finans, finansinė krizė. Mes matome, kad kartais turi būti galimybė įsikišti. Toliau kiti dalykai. E, kai kalbama apie duomenų konfidencialumą ir jo užtikrinimą, viename pakeitime net keturiose vietose yra pabrėžiamas tas konfidencialumas, duomenų konfidencialumas. Ir čia aš pradedu abejoti, nes jeigu mes e, taip akcentuosime konfidencialumą, ar nebus taip, kad rinkos dalyviai, kurie turėtų teikti ataskaitas, apie infrastruktūros pokyčius e, ir kuriems patiems reikia informacijos, kad jie galėtų investuoti ir vykdyti savo projektus. E, taigi, ar, ta, e, ar tas konfidencialumas, jeigu jis bus perdėtas, ar mes ne sudarysime kliučių tam informacijos rautų, informacijų inf, pasikeitimų informaciją. Todėl manau, kad nereikia taip kategoriškai tvirtinti, kad bendryje jokių būdų negali kištis į energijos rinkos funkcionavimą. Dėkoju, sako pirmininkas, toliau kolega Gyrek. No, e... Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pradėti nuo štai kokios pastabos. Aš asmeniškai pakankamai ilgai maščiau apie priežastis, kurios paskatino suformuluoti reglamento pasiūlymą. Nes juk būtų daug paprasčiau tiesiog priimti sprendimą dėl to, kad mes turėtume pilną informaciją. Nors kita vertus, Man atrodo, šis klausimas yra susijęs su būsimo Europos integravimo, integravimuose. Solidarumas energetikos srityje reikalauja, jog visos valstybės narės elgtųsi solidariai tam, kad būtų sukurta užtikrintos investicijos energetikos infrastruktūra. Na ir kai kalbame apie solidarumą, Reikia taip pat nepamiršti to, kaip derinti solidarumą su konkurencingumu. Būtent todėl Europos komisija bando atskirti šiuos dalykus. Komisija kalba apie skandrumą, kai ji tuo pačiu pareiškia, jog visa tai nebus panaudota paneuropinė energetikos infrastruktūros kūrimui ateityje. Aš manau, kad tai neteisinga, tai klaidina. Sakyčiau, reikėtų bendradarbiauti ir kartu kurti Europos energetikos infrastruktūrą, kuriamtasi tiek solidarumu, tiek ir konkurencingumu. Aš nemanau, kad šie elementai vienas kitą paneigia. Manau, kad tiek egzistuojantis reglamentas, tiek ir tas reglamentas, apie kurį kalbame, turi užlikti savo tikslus, o taip pat juos reikia atsižvelgti į valstybių narių prioritetus. Turiu ir specifinių pastabų. Ir beje, šio požiūriu turiu nemažai ir pasiūlymų. Mano manimu, pirmiausia, turėtume daryti skirtumą tarp skirtingų investicinių pro projektų, nes jie yra susiję ir su skirtingomis leidimų išdavimo procedūromis. Kai kuriuose valstybėse narėse, norint atlikti investicijas į projektus, reikia leidimų ir tai viską gerokai vilkina. Taigi nepakanka pasakyti, jog darbai vyksta ir dar sprendimai bus primti nes tiesiog valstybėse narėse situacijos yra skirtingos. Tarkim, jeigu mes kalbama apie perdavimo tinklus, tai dėl jų reikia daugiau susitarimų ir leidimų. Antras dalykas - pramonė turi ne vien tik tai dirbti pagal emisijų leidimus, bet taip pat turi užtikrinti ir našų, našę infrastruktūrą, tam, kad nepasikartotų ta situacija kaip praeitų metų žiemą. O Na ir manau, kad reikia ir geresnio infrastruktūros planavimo. Nu, kai kalbame apie energijos šaltinius, tai infrastruktūra svarbi. Taip pat CO2 emisijos turėtų būti skirstumas ne sektoriams, o CO2 atskirų operatorių CO2 emisijas ir nelabai aiškiai nusatyti parametrai. Mes juk čia kalbame ne tiek apie technologijos parametrus, bet daugiau apie techninės priežiūros parametrus. Mes taip pat visiškai nekalbame apie brandulinį kūrą. Tokiam kūrui reikia ypatingos infrastruktūros ir šiuo metu kaip tik dabar yra kuriama radioaktyvių atliekų saugyklų struktūra infrastruktūra. Taip pat reikia pasirūpinti, kad nebūtų atskleidžiamos bankų paslaptis. Na ir galiausi. Kalbama apie atvirą tekste, apie atvirą ir uždarą energijos sistemą. Taip pat reikia kalbėti ir apie saugyklas, ypač tai aktualu, kai kalbame apie branduolinę energetiką. Tai yra svarbu, nes kai kurios valstybės narės ateityje planuoja statyti brandolinės jėgainės. Tekste taip pat nepaminėtas saveikumas, nors tai yra labai svarbus infrastruktūros elementas, jeigu norime turėti bendrą Europos energetikos infrastruktūrą. Dėkoju toliau kolega Žado. Merci, Ačiū, ponė pirmininkė. Žaliųjų frakcija, frakcijos vardu, taip mes e, remiam, e, remiam pranešėjai ir jos pateiktus pakeitimų pasiūlymus. Remiam tai, ką pasakė ponia Valian ir kartu pritarėm tam, kad reikėtų išplėsti tų infrastruktūrų sąrašą. Kaip kolega Žirekas jau Jirekas pasakė, reikėtų išplėsti taip pat e, naftos ir dujų gavybos e, e, ar gamybos pajėgumų projektus ir kartu visas infrastruktūras susijusias su elektra ir kartu branduolinė energija. Tai viena. Antra, pritarėm pranešėjus pakeitimų pasiūlymams dėl tų pranešimų, tai yra dėl būtent ribos, nuo kurios e, reikia pateikti ataskaitas, pavyzdžiui, 10 MW, sakykime, ir turint tokį slengsti, tai tada tik tai 10 procentų saulės energijos projektų tada e, juos būtų atsižvelgiama. Tad mes šiaip jau siūlytume sustiprinti pranešėjos pateiktą pakeitimą, tai yra, kad, e, e, kad, kad reikėtų įtraukti taip pat ir kitus projektus, kurie susiję su atsinaujinamosios energijos šaltiniais. Tačiau abejojam dėl e, būtent abejojam dėl tų e, vidutinio laikotarpio projektų. Turint galvoje duomenų informacijos patikimumą ir kartu būtent įvertinant tai, kiek tikėtina, kad tam tikri projektai bus įgyvendinti, tai manytume, kad reikėtų reikėtų taip pat e, laikytis komisijos e, priimtos linijos, įvertinant taip pat tam tikrą laiką, e, kuris, tai yra mes remiam komisijos liniją. Na, o dėl anglies klausimo, tai nežinau, ar čia formuluotės dalykas, tačiau nežinau, Ar čia vėlgi yra tiesiog tik tai formuluotės dalykas, ar daugiau turinio esmės dalykas? Toliau dėl informacijos ir duomenų konfidencialumo, suprantama, e, kartai iškyla tas konfidencialumo klausimas. Tačiau kita vertus mes kalbam apie energetikos išteklius, e, tai irgi yra demokratijos objektas ir, ir mes turėtume, tai yra Kita vertus, vėlgi, e, kalbant apie duomenų e, konfidencialumą, tai turėtume taip pat atsižvelgti ir į skaidrumo e, ir demokratinio dialogo aspektą. Turėtume rasti tinkamą pusiausvyrą tarptų dviejų dalykų. Na ir dabar labai gerai, tikrai būtų gerai, kad šiaip jau vyktų kuo platesnis konsultavimosi procesas, kuriame dalyvautų visi sektoriai. Ir dabar vėlgi, jeigu projektai nepatenkina tam tikrų e, kriterijų, reikalavimų, tai vis dėlto reikėtų užtikrinti, kad visi projektai susiję su energetikos e, decentralizavimu, kad jie, apie juos irgi būtų gauta informacija. Mums dabar labai svarbu yra štai kas. Dažnai šiame tekste minima mintis apie projektus, kuriais, kuriais šiaip kalbama apie nepakankamus energetikos pajėgumus. E, bet kita vertus reikėtų atkreipti dėmesį ir, ir į per didelius pajėgumus. Ir čia reikėtų vėlgi atsižvelgti į energetikos šiaip jau suma, vartojimo sumažinimą iki 2020 metų. Nereikėtų išleisti šito tikslo e, iš akių. Ir, ir tada įvertinti taip pat ir per mažų pajėgumų, bet kartu ir per didelių pajėgumų riziką. Na ir dar, ko mes pasigendam, kad reikėtų Taip pat e, kalbant apie, kalbant apie tam tikrus įrenginius, reikėtų taip pat neišleisti iš akių finansavimo klausimo, nes žinom, kad visos valstybės narės patiria daugybę mm, sunkumų susijusių su e, viešuoju energetikos projektų projektų finansavimu. Ir todėl būtent toje informacijoje apie teikiamus projektus turėtų atsispindėti ir finansavimo klausimas. Dėkoju toliau komisija, ponas Hilbrecht, dėkoju ponė pirmininkė. This... Dėkoju šią ataskaitą. Manau, kad ponia Valien puikiai padirbėjo. Manome, jog ji labai įsigilino į mūsų pasiūlymą ir jos pasiūlymai, dauguma jums mums primtini. Na, e, Tiek ji, tiek ir kai kurie kolegos išsakė tam tikrą susirūpinimą, ponas Gyrek, ponas Žano, pavyzdžiui, tai yra dėl 10 ir 9 ponios Valijan pakeitimo. Šiais pakeitimais bandoma sutrumpinti laikotarpius, per kuriuos reikia pranešti apie investicijas. Jeigu bus nustatyti trumpesni laikotarpiai ir tai bus kriterijus leidimams išduoti, tai tiesą sakant, tai netitiks mūsų pasirimo tikslo, tai yra geresnio investicijų planavimo nelabai žinome, kaip atrodys elektros gamyba po dešimties metų. Ir būtent todėl yra siūlomas penkerių metų laikotarpis iki pradedant planuoti investicijas ir planavimo fazė yra įtraukta tam, kad galėtume geriau įsivaizduoti, kaip uh, vystysis per 10-15 metų investicijos į elektros sektorių ir kitus. Tarkim, jeigu susitelkiama tik tais į tą fazę, kai jau darbai prasideda, tai pametama iš akių ilgalaikė perspektyva. O šiaip e, džiaugiuosi pono Gyrek ir pono Žado palaikymu, jie iškėlė labai svarbius aspektus. O kai dėl teisinio pagrindo, tai aišku, mes konsultavome su mūsų teisinė tarnyba ir ji mums nurodė, jog yra lex specialis, tai yra 373 bei 367 Euratomo sutarties straipsnis, kur ten konkrečiai kalbama apie informacijos rinkimą. Ir tuos straipsnius reikia paimti kaip teisinį pagrindą o taip pat ir 124 straipsnį, kur yra kalbama apie esminius politiko, energetikos politikos elementus. Na, o taryba mums nurodė, jog ji labai mielai atsižvelgs į parlamento uh, E, pakeitimus, juos aptars, nors e, de facto, kadangi dar, galioja, kad de facto, kadangi dar negalioja bendros sprendimo procedūros šioje srityje, tai vis tiek taryba mielai atsižvelgs ir aptars jūsų pasiūlymus, nors į to dar neprivalo. Na, kai dėl kitų minėtų dalykų, Pavyzdžiui, buvo kolegų paminėtas duomenų konfidelaus tvarkymo aspektas. Tai, manau, mes iš vienos pusės turėtume nepriboti skaidrumo, tačiau kitą vertus suprantame, kad komercinių požiūrių jautrus duomenys turėtų būti apsaugoti, to ir siekime mūsų projektu. Taip pat buvo Pavyzdžiui, Žado ragino įtraukti ir kitus duomenys, ypač duomenys susijusius su namų ūkiais. Na, manau, kad reikia užtikrinti pusiausvyrą tarp tos administracinės naštos, kurią užkelsite ant ūkio subjektų ir valstybių narių pečių, o iš kitos pusės dar dėl tos galimos pasiekti, galima pasiekti skaidrumo. O dėl namų ūkio tai nelabai manau, kad reglamentas, šis reglamentas um, tai mums padės užtikrinti. Na, mes susisiekime su. Ir tikriausiai per ateinančius penkerius metus galėsime gauti daugiau informacijos apie nauj, namų ūkių suvartojimą ir galėsime diversifikuoti namų ūkių jiems teikiama energetika. Dar vienas kolega nurokė, jog nepakankamai įsigilinti esminius dalykus, pavyzdžiui, leidimų uždavimo procedūros, autorizavimo procedūros, o tai nepadės kurti pan-europinės energetikos infrastruktūros. Tačiau aš manau, kad tai peržengė šio reglamento ribas, nes jame yra apsiribojama vien tik duomenų rinkimu, o juo nesiekime kurti atitinkamos energetikos politikos. O dėl e, leidimų išdavimo ir autorizavimo, tai kitais metais ketiname parengti atitinkamas gairias dėl energet, paneuropinės energetinės infrastruktūros ponas Girek ir ponas Žado atrodo šiek tiek nelabai suprato, kokius uh, klausimus apima šis reglamentas, galbūt dvi šalių pagrindų galėtume tai aptarti. Ponas Girikas kalbėjo apie tai, kad neminima brandolinė energetika, tačiau priedė konkrečiai kalbama apie e, brandolinę energetiką. Bet Šiaip manau, kad brandolinė energetika įtraukta dėl šildymo. Taip pat priedė yra nuorodas. Taip pat jūs norėjote įtraukti finansavimą. Aš manau, kad tai nepatenka šio reglamento taikymas rytį, nes reglamente daugiausias kalba, kalbama apie investicijų skaidrumą. O taip pat e, ataskaitų apie investicijas teikimą. Nors vis dėlto esu labai dėkingas už išsakytą paramą. Gal tikrai, ponė Valian, jūs pagalvokite dar kartą dėl 9 ir 10 uh, pakeitimų, nes jūs čia tarsi išmetšėte mums žemę iš pokojų, jeigu jūs norite apsiriboti vien tik tais darbų pradžia ir nenorite, kad būtų įtrauktas laikotarpis, planavimo laikotarpis, nes tai yra mūsų pasiūlymo šerdis. Ačiū. Na, has... Dėkoju ponui Hilbricht. E, dėl procedūrinių klausimų ir teisinių klausimų norėčiau suteikti teisiniai tarnybai žodį, nes ponas Rudrygėsas kaip tik ir dalyvauja mūsų posėdėje, galbūt bus galima padalinti. Prašau, ponė Rodrygės. Uh, just... Ačiū, ponė pirmininkė. Trumpai. Pirmiausia, dėl teisinio pagrindo tokios pirminės mintis. E, bendrijos 294 straipsnis buvo teisinis pagrindas, atsižvelgiant į Europos parlamento pasiūlymą, o dabar įsigaliojo Lisabonos sutartis ir remiamasi 194 straipsnių, kai būtent tuo teisiniu pagrindu, kalbant apie energetiką. Tačiau šių, šio pasiūlymo svarbiausias tikslas tai rinkti informaciją, kad, cituoju, antrąjį pasiūlymo preambulės dalį, kad būtų galima susidaryti visišką vaizdą e, investicijų į energetikos infrastruktūras tai, turint galvoje štai, kad pasiūlymo toks tikslas yra pagrindinis, vadinasi, straipsnis 194 kaip teisinis pagrindas yra tinkamas. O dabar vėlgi čia kalbama apie pranešimą, pranešimų teikimą, informacijos e, teikimą. Bet ne tai yra svarbiausias tikslas. Svarbiausias tikslas turėti informaciją, kad, informaciją apie energetikos e, sektorių, tam, kad galėtume tikrai turėti e, būtent efektyvų energetikos sektorių. Būtent apie tai kalbama ir 194 e, straipsnėje. Tad, manytume, šis reglamentas galėtų būti priimtas būtent tuo teisiniu pagrindu, įtraukiant taip pat į parlamentą į bendro sprendimo procedūrą. Kitas klausimas. Euratomo sutarties atitinkami straipsniai kaip teisinis pagrindas. Nes, kaip jau sakiau, tas pasiūlymas grindžiamas Europos bendrijos sutartimi ir Euratomo sutartimi. Euratomo sutartimje neminimas bendro sprendimo procesas, aš jo ten iš vis nėra. Vadinasi, Euro, Euratomo sutarties nuostata gali būti šio reglamento teisinis pagrindas ir konkrečiai Euratomo sutarties 187 straipsnis. Tad šį reglamentą galima suskaidyti į dvi dalis. Ta, ta dalį, kuri grendžiama e, e, Europos bendrijos sutartimi, konkrečiai 194 straipsnis, ir kita dalis reglamento e, tada jau remtusi e, Euratomo sutarties 187 straipsnių, kur kalbama apie paprastą konsultavimosi su Europos parlamentu procedūrą. Ta tiek. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju. Taigi norėčiau pasiūlyti kad, kaip ir pasiūlė ponia Valjan, aš parašysiu atitinkamą laišką ir galbūt e, mes rasime sprendimą, galbūt e, kai tam tikrų nuostatų bus e, teisinis pagrindas bendrijų sutartis, o kitų Euratomo sutartis, tiesiog galėsime išskirti teisinį pagrindą. Manau, kad tvarkaraštis jums visiems yra žinomas. E, Gruodžio 7 diena yra pa pakeitimų pateikimo terminas, o sausį galėsime toliau diskutuoti dėl šio pranešimo. Dėkoju. Gerbiami kolegos, jeigu su, sutiksite, ponė Hilbrecht, jūs dar norite kažką pasakyti. E, Pone pirmininkė, dėl to laiško, ar jūs galėtumėt parašyti laišką ir tarybai? taip gerai, iš tiesų protingas pasiūlymas, nes kitaip nebūtų, neturėtų prasmės tas laiškas. E, norėčiau šiek tiek pakeisti procedūrą, nes e, mums iškilo problema dėl tam tikrų kolegų dalyvavimo, todėl norėčiau paprašyti, kad 18 darbo tvarkės punktą dabar e, e, išnagrinėtumėme. Mums reikia penkių tik tai minučių. Mes čia nieko nediskutuosime. Tiesiog ponia Podimata pristatys pranešimą, pra, pristatys situaciją. Taigi suteikiu jai žodį. Prašau, ponia Podimata. Dėkoju, ponė pirmininkė gerbiami kolegos, norėčiau trumpai pateikti Jums šiek tiek informacijos dėl diskusijų su taryba ir komisija, dėl su energija susijusių gaminių sunaudojamos energijos nurodymo ženklinant gaminį. Lapkričio 17 dieną mums pavyko su taryba pasiekti politinio susitarimo ir tokiu būdu dėrybos yra baigtos dėl bendro efektyvumo. Da, buv, įvyko du techniniai posėdžiai, kuriuose buvo, kuriuose buvo nagrinėtos atskiros politinės svarbos temos. Galutinis rezultatas e, ir jis yra užfiksuotas politinėme susitarime yra toks. Dėrybos koncentravosi į tokius elementus. Svarbiausias dalykas buvo susijęs su um, vadinamoju layout, tai yra dizainu. Tai buvo e, sudėtingiausia tema, dėl jos vyko ilgiausios diskusijos, nes e, tikrai rengiant tekstą buvo daug klausimų ir paskui pirmojo svarstymo metu taip pat. Toliau antras svarbus elementas tai buvo tiekėjai iš viešojo sektoriaus. Tai yra, kad e, visi tiekėjai gaminantis energiją taupančius produktus e, ir tuos, kurie sunaudoja mažai energijos. Toliau buvo išplėsta taikymo sritis ir Ir čia taip pat buvo siekiama išplėsti produktų apibrieštis, kad nebūtų kalbama apskritai apie prietaisus taupančius energiją. Gegužės mėnesį pirmojo svarstymo metu e, mes nusprendėme, kad reikia atitinkamos direktyvos šioje srityje, taigi koks dabar yra politinis sustarimas pasiektas su taryba, dėl, dėl jo galėčiau pasakyti tik tai tokį dalyką, kad tikriausiai jūs žinote, kad įsigaliojus Lisabono sutarčiai taikymo priemonės ir, kit, ir kitos panašios nuostatos įsigalios. Taigi dar yra at, at, neišspręstų klausimų. Iš mūsų, tai yra Europos parlamento pusės dar taip pat bus teikiami pasiūlymai. Į tuos pasiūlymus, e, tikėkime, bus atsižvelgta ir, ir jie atsispindės direktyvoje. Pirmojo svarstymo metu mes nutarėme, kad turi būti išsaugotas A2G principas, e, buvo tam tikrų pakeitimų, tačiau mes manėme, kad laiko e, terminas turi būti nurodytas ant produkto. Apie tai buvo diskutuota ir taryboje. Ir tų rezultatų, tų darybų rezultatas yra toks. A, e, nuo A iki G išliks ir bus galima dar įterpti e, tris papildomas klases, pavyzdžiui, A, A ir A. O e, dėl spalvos e, žymų e, jos išliks tokios, kokios egzistuoja iki šiol. Taip pat energijos suvartojimas turėtų būti e, tikrinamas atsižvelgiant į tai, e, kokia yra apskritai, kokios yra apskritai tendencijos. Dėl viešųjų pirkimų norėčiau priminti, kad ir Europos parlamentas Europos parlamente vyko diskusija, kurioje buvo nus, nutarta, kad turi būti priimtos teisiškai saistančios nuostatos dėl viešųjų pirkimų ir, aišku, tam prieštaravo, labai prieštaravo taryba, nors tai buvo ta tema, ties kurią mes tarsi dirbome visi kartu ir kartu su komisija, tačiau direktyvoje. E, bus tokia nuostata, kad valstybės narės e, turėtų paskatinti atsakingas institucijas, e, rengiant viešuosius pirkimus, pasirūpinti tuo, kad e, būtų perkami tie prietaisai, kurie labiausiai taupo energiją. Toliau dėl taikymos ryties išplėtimo buvo pasakyta, kad e, tokios nuostatos direktyvoje nebus, tiesiog bus komisijos pareiškimas, kad būtų aišku, kad atitinkami prietaisai, atitinkamiems prietaisams yra taikomos e, direktyvos nuostatos. Ir jeigu bus atliekamos atskirų prietaisų kategorijų kontrolės tikrinimai, tai tuomet bus siekiama užtikrinti, kad tie prietaisai e, būtų įtraukti į įgyvendinimo nuostatas. Toliau paskutinis klausimas - reklama. pirmojo svarstymo įvykusio gegužės mėnesį metu mes norėjome, kad būtų įvestas e, privalomas energijos suvartojimo žinė, žymėjimas e, tokių prietaisų reklamoje. Kadangi tam taip pat e, buvo prieštaraujama, tai dabar e, galutinėme tekste yra tokia nuostata, kad kiekvieną kartą, kai yra reklamuojami energiją vartojantis produktai, yra e, nurodom, daroma nuoroda į energijos suvartojimą ir į kainą, tačiau e, šalia tai vyksta šalia tos žymos, šalia energijos suvartojimo ženklinimo. Tai iš tiesų buvo labai sudėtingas klausimas, dėrybos buvo labai sudėtingos e, ir tai buvo Šis klausimas yra glaudžiai susijęs su pastatų energinio naudingumo klausimo ir e, manau, kad galutinis rezultatas yra tikrai puikus ir norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams, generaliniams e, sekretoriatui už tikrai e, puikią pagalbą ir aišku, norėčiau padėkoti komisijai. Dėkoju, mes norėjome labai e, trumpai nagrinėti šį klausimą. Yra du kolegos norintys pasisakyti. Norėčiau paprašyti jūsų pasisakyti trumpai, pane Tabadžio. Micro, please. Prašau, su mikrofonu kalbėkite. Pone pirmininkė, jūs. Uh Suplanavote penkias mintis ir te turiu tik šiek tiek daugiau nei tris mintis. Tai yra svarbis rytis. Na ir per pirmą, apsversant pirmą mūsų šios dienos klausimą, mes girdėjome, kad apklausos, met, apklausos metu gyventojai nurodė, jog jiems svarbus e, e, veiksmingas našus energijos naudojimas. Pavyzdžiui, galima būtų atitinkamai žymėti e, elektros prietaisus, jų energetinį našumą, o vartotojai tokiu būdu galėtų pasirinkti, pirkdami atsižv ir atsižvelgti į suvartojimos energijos našumą. Taigi, man ši naujas rytis labai įdomi ir norėčiau daugiau apie ją sužinoti. Norėčiau padėkoti pranešėjai. Kovo 9 dieną komisija pat, ketino patvirtinti tam tikrą energetinio našumo skalą, bet Tai būtų sudėtinga vartotojams, nes dabar galiojančios skalos netitik, skalos netitiktų tos naujos siūlomos. Skalė netitiktų tos naujos siūlomos skalės. Plenarinio posėdžio metu buvo palaikytas komisijos pasiūlymas, pagal kurį ta skalė į viršų būtų nebaigtinė. Mes girdėme A, plus, plus A, plus, plus A ir taip toliau, daug A, daug pliusiukų. Dabar vėl siūlomos tos kategorijos. Ir tai rodo, jog mes jau įveikėme didžiausius sunkumus. Pati skalė išliks, tačiau nauji geresni gaminiai bus žymimi kitaip etiketėmis. Ir manau, kad visų produktų atveju reikėtų taikyti štai tai tokią sistemą. Tai yra svarbi sritis ir tokiu būdu galėtume užtikrinti pusiausvyrą tarp vartotojų ir gamintojų interesų pusiausvyrą. E, interesų pas... Ponas Ruderis, dėkoju. Poniai Podimata, jūs tikrai atlikote milžinišką darbą, susipažinome su naujausiu komisijos pasiūlymu ir Ir, ir turint galvoje, kad netokios ambicingos valstybės narės darė spaudimą, tai tikrai tai, ką jūs pasakėte, yra įspūdinga. Sveikinu ir džiaugiuosi už jūs. Dėkoju. Dėkoju kolegai. Trumpas, aiškus ir tikslus pasisakymas. Dėkoju. Na kągi, dėkoju visiems kolegams, įskaitant ir kolegę. Podimata, baigėme diskusijas dėl šio darbo atvarkės punkto, grįžtame prie 16 klausimą. Čia yra klausimas komisijai ir paprašėme komisijo nurodyti, kaip komisija ketina siekti, jog būtų įgyvendintas reglamentas dėl kelių transporto priemonių išmetamų CO2 dujų įgyvendinimo. Daug kolego aktualus šis klausimas, daug kas uh, klausia dėl jo, taigi norėsiu paprašyti komisijos nurodyti, kaip viskas vyksta. Sveikinu komisijos atstovą pona Oną, prašau atsisėsti. Na ir iš karto paprašysiu perėti prie šio klausimo. Ar norite pradėti nuo prezentacijos? Prašau. Good morning, everybody. Um, my name... Labas rytas. Esu Filipa Ren, esu iš aplinkosaugos generalinio direktorato. Atsiprašau, kad turėjot persumdyti darbo atverkės punktus dėl mano neatvykimo. Dabar pirmiausia, tarsiu keletą žodžių dėl reglamento, tai yra gyvendinimo reglamento susijusio su kelių transporto priemonių išmetamų CO2 dujų. Trys tokie reglamentai turi priimti komitologijos procedūros metu. Vienas, tai kurio nustatomos taisyklės, e, aštuntas konkrečiai straipsnis, kuriuo stebamos e, CO2 išmetimas iš transporto priemonių. Toliau vienuoliktas straipsnis, jame kalbama apie nukrypstančias nuostatas, kai kalbama apie nedidelius kiekius ir čia vėlgi priimama sutikrinimo. E, ir dešimtas straipsnis kalbamas, kalbama apie inovacijas apie metodologiją. Dabar per pastaruosius mėnesius komisija surengė su taryboje trijų darbo grupių posėdžius tam, kad būtų galima būtent aptarti šitos įgyvendinimo reglamentus, kad tie mano minėti straipsniai būtų glaudž, gerai įgyven, įgyvendinti. Uh, spalio pradžioj konsultavomės su pramonės atstovais, nevyriausybinėmis organizacijomis, gamintojų, tiekėjų organizacijomis, 80 tokių organizacijų dalyvių, e, organizacijų atstovų buvo. Tad iš tikrųjų gerai pasikonsultavom tiek su valstybėm narėm, tiek su pramonės įmonėmis. O dabar jau pereinam prie CO2 išmetalų e, stebėsenos, e, tai nuo to tada jau mes imamės žink, kito žingsnio, pateikiam tuos dokumentus komisijos tarnyboms ir čia konkrečiai vasario mėnesį atitinkamam komitetui pateiksim tuos dokumentus. Ekologinės inovacijos, platus klausimas tiek koncepcijų prasme, tiek pačių procesų prasme prasme e, tam klausimui skirtas dokumentas dar nepribrendęs, yra tam tikrų vėlinimusi. Na, o dabar turinys. Tai čia e, e, daugiausia buvo kalbama apie tai, kaip reikėtų gauti tikslę informaciją iš valstybių narių institucijų, kurios šiaip jau atsako už, už, už tokių transporto priemonių uh, E, fiksavimą. Buvo kalbama, kaip tuos duomenys reikėtų pateikti komisijai ir taip pat buvo kalbama apie biokūrą naudojančias transporto priemonės. Buvo kalbama apie tai, kokios informacijos komisijai reikia kad komisija galėtų spręsti, kokie prie, transporto priemonių gamintojai galėtų pasinaudoti reglamento nukrypstančiomis nuostatomis. Na ir toliau buvo kalbama ap, apskritai apie pačias koncepcijas e, ir po to jau buvo kalbama apie tai, kaip komisija galėtų tada tvarkyti didel, daugybę paraiškų. E, Tad būtent tokia yra padėtis tų mano minėtų dokumentų dėl nukrypstančių nuostatų, dėl stebėsenos ir dėl e, ekologinių inovacijų, tai apie tai jau bus kalbama 2010-aisiais aš nežinau, ar, turėdam, ar kalbėdamas apie klimato kaitos komitetą jūs turėjote aplinkos saugos e, komitetą, nes to klimato kaitos komiteto jau nebėra, o aplinkos saugos komitetą domina šitas klausimas lygiai taip pat kaip ir mus. Du nu, kolegos nori pasakyti, kolega Langenas, aš kalbu apie. E, Šią temą, kai buvęs pranešėjas ir aš manau, kad uh, tas reguliavimas buvo teisingas kelias, nepaisant, kad buvo abejonių, nes e, toks, tai buvo būdas, kuris galėjo sumažinti CO2 iš metalų kiekį naujuose automobiliuose. Paskutinė tartutinė automobilių parodoje Frankfurte e, pasidarė aišku, kad visi pasaulio e, automobilių gamintojai e, bando gintis nuo tų mūsų nuostatų. Taigi tas. E, reguliavimas buvo teisingas e, žingsnis, tačiau e, siekdami tokio reguliavimo e, ir siekdami to prieš tam tikrų komisijos padalinių prieštaravimą, mes e, atkreipėme dėmesį į vieną aspektą, dėl kurio komisija jau seniai diskutavo ir e, atsimenu, kad kolegė Nibler buvo e, dėrybininkė trilogė. E, Tai e, mes bandome atsižvelgti į eko naujoves ir jeigu informacija, kurią aš turiu, yra teisinga, tai tuomet man atrodo, kad komisija blokuoja ir toliau atsižvelgimą į eko naujoves aš e, tai sakydamas turiu konkrečius pasiūlymus kurie buvo pateikti ir manau, kad jeigu mes norime sumažinti CO2 iš metalų e, kiekį naujose automobiliuose, tai tai turi būti taikoma visam automobiliui, o ne tik jo varikliui. Ir apie tai mes ginčiamės ištisus e, mėnesius. Jeigu mes į automobilį žiūrėsime kaip į bendrą visumą, e, kuri remiasi technologinė pažanga ir e, kai mes kalbėsime apie 0 gramų e, kilometrui ir kad nuo, tik tai nuo tokios kokios vertės galima pradėti kalbėti ir jeigu e, detalių tiekėjai pripažins e, eko naujoves, jeigu jie turės įrodyti e, tą savo gaminamų dalių ekologiškumą kiekvienam automobiliui, tai būtų teisingas kelias ir todėl aš norėčiau pareikalauti komisijos, kad rengiant teisės akto, aktą ji remtųsi eko naujovėmis. Dėkuoju toliau kolegė Nibler. Dėkoju, ponė pirmininkė. Galiu tiesiog be išimčių pritarti tam, ką pasakė kolega Langenas ir norėčiau taip pat e, jį labai paremti, nes man susirūpinimą kelia tie patys dalykai kaip ir kolegai Langen. Aš buvusi pramonės komiteto e, pirmininkė dalyvavau visuose triloguose ir mačiau, kas ten vyko, kokie sprendimai buvo priimami ir visa, visos tos nuostatos po jomis pasirašė ir Europos parlamentas ir mes turime stengtis, kad e, visa tai taip pat būtų ir įgyvendinta, įgyvendinta kad tame įgyvendinime atsispindėtų diskusijų dvasia. Dėl to dėl pasiūlymo aš e, reaguoju santūriai. Kalbant apie ekonaujoves, kaip pramonės komiteto nariams, mums aišku, e, esminė užduotis turėtų būti skatinti naujoves ir e, skatinti investuoti į eko naujoves. Kolega Langen jau paminėjo kai kurios dalykus, o tai, ką mes girdime iš komisijos, atrodo einama visai kita linkme. E, tiesiog daromos biurokratinės kliūtis, bandoma E, bandoma užkirsti kelią tom eko naujovėm ir bandoma padaryti, kad jų būtų kuo mažiau. O tai tikrai netitinka šio e, reglamentavimo dvasios ir manau, kad mes, kolegos, neturime nusileisti ir turime siekti, kad, e, visos, visi, kad teisės aktas buvo toks, kaip dėl jo buvo sutarta dėrybose. E, Toliau dėl to, kad detalių tiekėjai mm, teikdami paraišką neturi tų pačių teisių kaip mm, automobilių gamintojai, kad jie turi čia įrodyti eko naujoves savo detalių. Tai nebuvo nei mūsų mintis, nei eko reglamento mintis. Nežinau, iš kur komisija ištraukė tokias mintis. Man būtų tikrai įdomu sužinoti, kodėl automobilių dalių tiekėjai negali nepriklausomai nuo automobilių gamintojų pateikti paraišką e, dėl eko naujovių kolega Langenas labai teisingai atkreipė dėmesį į tai, kad neaišku, kodėl ekonaujovės leidžiamos tik tuo met, kai e, sutaupama mažiausiai vieną gramą e, per kilometrą. Man atrodo, kad čia mes turime skaičiuoti kiekvieną miligramą, kuris reiškia CO2 iš metalų sumažinimą. E, Ir čia šita e, naujovė vėlgi yra įrodymas to, kad bandoma užgneušti eko naujoves, o ne skatinti investuoti į šią sritį. Taigi norėčiau, kad e, atsižvelgtumėte į šitas mūsų išsakytas pastabas, nes mums yra labai svarbu, kad Europos automobilių pramonė būtų orientuota į naujoves. Mes, nusta, mes um, nustatėme tam tikras griežtas nuostatas automobilių pramoniai, tačiau negalima e, užgneušti technologinės pažangos dėl e, ekologinių kažkokių motyvų mes turime padaryti viską, kad technologinės naujovės ir toliau būtų skatinamos ir kad būtų investuojama šioje srityje. Dėkoju, sako pirmininkas, toliau kolega Eiler. Na, mano klausimai būtų panašus. Viena didžiausių kliučių tai buvo sukurta pačios komisijos ir atitinkamo direktorato. Na, negalime sutikti su tuo, kad procedūra truktų 12 mėnesių, nes tai tikrai per daug. Na, jau buvo nemažai preliminarių pasiūlymų pasitelkti tikrinimo organizacijas, išorės ekspertizę tam, kad uh, kad e, kai yra gaunami pasiūlymai, kad jie būtų patikrinami nepriklausomų tikrinimo organizacijų, panašiai kaip Vokietijos TUF dėka ir panašiai. Na, na, tarsi teigiama, kad teisėt, kuros e, atstovai nori ekoinovacijų, naujovių ir todėl reikia viską paspartinti. Reikia, kad viskas truktų ne 12, o 6 mėnesius. Nes jeigu komisija viską tikrina 12 mėnesių, tai kai kalbame apie procedūros ciklą, tai paaiškėja galiausiai, kad pramonė sugeba viską įdėkti greičiau, negu kad komisija patikrinti. Na, komisija pati pasiekė, kad tikrinimas truks 12 mėnesių ir tai neprimtina. Dėkoju. Dar sėkiai suteiksiu žodį komisijos atstovui. Buvo užduota keletas klausimų ir aš juos paprašysiu išaiškinti. Dėkoju iš užsakytas pastabas. Jau nuo pat pradžių minėjau, kad kol kas mes dar rengiame eko naujovių dokumentą. Šiuo metu mes nesame parengę jokių teisės akto projektų pasiūlymų, mes labai įsiklausome į pramonės valstybių narių nuomonę ir įsigiliname ir į gamintojų asociacijų nuomonė, kuriuose šiuo metu dabar yra aptariamas naujovių klausimas. Taigi, na, reglamente viskas būtų aišku, e, gamintojai gali teikti ekonaujovių pasiūlymus, komisijos tikrins, na ir tai yra viskas aišku, nes e, ekonaujovės gali būti, paska, jų vertė gali būti paskaičiuojama E, CO2 emisijos pagrindu. Taigi, be kaip ten bebūtų reglamento taikymas rytį tikrai pateks ir tiekėjai. Čia jokių dviejų neturėtų būti. O kai dėl 12 mėnesių sprendimo prieimimo laikotarpio, tai manau, kad jis yra pagrindas greičiausiai mums teks susilaukti e, eko naujovių pasiūlymų, kurie techninių e, mokslinių požiūrių bus labai sudėtingi ir mums reikia pakankamą laiko tam, kad galėtume viską įvertinti jeigu norime, kad naujovės būtų įdėktos greitai, tai turime nepamiršti, kad yra, yra subjektų, kuriems labai svarbu, kad komisija viską patikrintų greitai. Ir jeigu norime, kad mūsų tikrinimo procedūra būtų įtikinanti, taip pat yra ir kitų dalykų, pavyzdžiui, vertimai ir panašiai. Taigi, manau, kad 12 mėnesių yra kaip tik tinkamas laikotarpiai tam darbą atlikti dėl vieno grambo, gramo, tai uh, ribos, tai dėl to, aišku, verta diskutuoti, tačiau kai kurios valstybės narės palaiko šią ribą. Mes esame pateikę konkretų pasiūlymų, bet vėlgi pripažįstu, jog mes atsiliekame nuo um, technologijomis besiremendančių forumo, ypač automobilių pramonės buvo užduotas klausimas ir dėl testų ciklo. Na ir kad naujovių dėgymą dažnai užvilkina ir testų ciklas. Tai galbūt tikrai reikia nusatyti ir įgyvendinti testų uh, taisyklės, kurios galiotų iki 2020-2050 metų. Dėkoju už jūsų atsakymus. Matau, kad norinčių pasakyti nėra. Ne, ponas Langen. Norėčiau tiesiog pasakyti vieną dalyką, kad mes norėtume komisijai pateikti labai tikslų klausimų katalogą, nes dėl to mes dabar čia negalime diskutuoti. Pirmininkas, manau, kad čia yra aiški komiteto nuomonė, kadangi e, komitetas taip, taip išsireiškė, tai tuomet komiteto pirmininkas parengs laišką, kuriame atsispindės ši komiteto pozicija, kurioje, kuriame bus komiteto klausimai komisijai ir mes bandysime paskatinti komisiją pagreitinti procesą taip, kaip nori įstatymų leidybos organai, nes čia galioja teisės valstybės pirmininką, teisės. E, Teisinės valstybės principai, tai reiškia, kad jeigu taip nori parlamentas, tai komisija turi į tai atsižvelgti. Ir e, laiške bus aiškiai suformuota mūsų nuomonė, o jūs turėsite mums pateikti atsakymą. Aišku, tai turė, apie tai turėsime informuoti e, tarybą. Ponas Langen, e, komisijos mes norime paprašyti atsakyti tuos klausimus prieš komisarų klausimus. E, E, gal, galėsime pabandyti, bet iš tiesų bus kalėdinis laikotarpis, bus šiek tiek daugiau laiko. E, tai yra tikrai savaime suprantamas dalykas, kad aš e, komiteto pasiūlymus įgyveninu šimtų procentų. Dėkoju mūsų svečiui ir tikiuosi, kad mes ir toliau dirbsime šią linkmę dėl šio klausimo ir pabandysime išnaudoti visas technologinės naujoves, kad skatintume klimato apsaugos e, pažangą. Na, toliau kitas mūsų labai reikšmingas 19 darbo atvarkės klausimas, kiti klausimai. Tikriausiai jūs neturite tų kitų klausimų, tada pereiname prie 20. Čia galėčiau paskelbti, kad kito posėdžio e, laikas, kuris nurodytas sausio 11 ir sausio 14 dieną, tie posėdžiai neįvyks, nes tuo metu vyks komisarų klausimai nes antrąją sausio savaitę vyks komisarų klausimai. E, mes tikrai labai dažnai susitiksime tą savaitę. Na, o tik paskutinėje sausio savaitė vyks normalūs komitetų posėdžiai. Tai buvo, e, tą vakar aš pasakiau koordinatoriams ir sekretorijatas pasirūpins naujomis datomis e, komitetų posėdžių ir e, mes juos paskelbsime vėliau. Dėkoju visiems kolegoms už tokį greitą darbą, už tai, kad šiandien galėjome greičiau pabaigti darbą. E, linkiu Jums šiandien dar geros dienos, viso gero.